paraginti, parodyti, pademonstruoti pasitikėjimą Pakistanu ir padėti Pakistanui žengti tinkamų kelių. Dėkoju. Ačiū. Bendrosios diskusijos šiuo klausimu baigtos. Balsavimas įvyks rytoj 12 val. Our Na, kitas mūsų darbo atvarkės e, punktas ir pono Kazak pranešimas tai yra priekybos ir ekonominiai santykiai su Turkija. Taigi, ir sveikinu pas mus atvykusi komisarą Dehauk ir dėkoju ponai Cecilijai Malstrom. Na ir kaip įprasta, pirmiausias žodis suteiksiu žodį mūsų pranešėjai ponui Kazakui. Keturias minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. E, šis pranešimas iš esmės renktas todėl, kad Turkija yra viena iš pagrindinių prekybos partnerių ES. Pagal statistikus duomenis Turkija yra 17 pagal didinį makroekonomiką, 7 pagal didelį Europoje ir labai svarbi partnerį priekyboje. 2001 metais priekybos aptintis siekia e, uh, 100 milijardų eurų ir tai tikrai rekordiniai metai. Taigi, e, dėl mano paties pranešimo. Pagrindinė kryptis yra štai kokia. Uh, Na, pirmiausia, reikia pasakyti, kad 26 metais e, sudaryta mūtų sąjunga su Turkija yra e, svarus laimėjimas, e, integruojant Turkiją priekybos, ekonomikos ir politinį požiūrį. Tačiau yra išlikę kai kurių priekybos barjerų, kurios Turkija turėtų šalinti. Toliau komisija e, prekybos rytyje turėtų dėti didesnių pastangų santykiuose su Turkija. Na ir reikėtų aktyviau puoselėti e, turimas platformas, e, pavyzdžiui, bendras ar parlamentinės platformas ir skatinti e, prekybos klausimus. Turkija turi atsisakyti diskriminuojančios praktikos, kaip pavyzdžiui, Turkijos e, viešųjų pirkimų dalyviams suteikiama 15 procentų prioritetas. Yra susitarimai su trečiosiamis šalimis tačiau toli gražu ne su visomis, taigi tai yra tolimesnis prie, barjeras priekybai. Na, suprantame tuos sunkumus, su kuriais e, susiduria Turkija sudarydama štai tokius sustarimus, tačiau komisija savo ruoštų turėtų skatinti Turkijos integravimasi ir įtraukti daromą pažangą atliekant poveikio vertinimą. Penkta. E, suklastotos prekės. Na, tai aišku, apsunkina dvišalius prekybos santykius su Turkija. Taigi Turkija turėtų e, veiksmingiau taikyti įstatymus nukreiptus prieš suklastotas tas prekes, o taip pat užtikrinti e, intelektinės nuosavybės teisės. Šešta, Turkija yra svarbi regioninė jėga, gale e, Juodosios jūros bei Kaukazo regionuose. Taigi Turkija galėtų prisidėti prie to, kad santykiai tarp ES ir šių šalių pagerėtų. Septinta. Nedidelis moterų dalyvavimas Turkijoje prekybos sektorėje. Tai yra iššūkis Turkijai. Turkija turėtų čia imtis atitinkamų priemonių. Taryba ir komisija uh, turėtų dar sėki peržiūrėti vizų ištavimo tvarką Turkijos piliečiams ir, pavyzdžiui, mažinti. Uh, pa, mm, uh, turėtų palengvinti verslininkų ir um, e, sunkvežimio vairuotojų atvykimą iš Turkijos. Taip, taigi aš siūlau remtis čia uh, turimais statistiniais duomenimis. Na, pirmiausia, tai liečia Turkijoje įvykusi referendumą dėl konstitucijos reformos. Na, tai yra susijęs su demokratizavimo procesu uh, Turkijoje ir dėl šio referendumo šis procesas tik pagilės ir sustiprės tikiuosi, kad diskusijos dėl šio klausimo plenarinėje sesijoje atspindės bendradarbiavimo dvasę, kurią pasižymėjo mūsų bendradarbiavimas su komisija ir taryba. Dėkuoju, žodis ponai komisarui. Gerbėmi parlamento nariai, gerbiamasis pirmininkė, labai norėčiau padėkoti ponui Kalaku už tai, kad parengė tokį e, pasvertą pranešimą dėl ryšių su Turkija. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, už užsienio priekybos komitetui, tarptautiniam komitetui, santykių komitetui. Iš tikrųjų, mes esame su Turkija muitų sąjungoje ir dėl to e, sutartyje yra ir dėl kelių transporto ir kitų dalykų sąlygos numatytos. Norėčiau pabrėžti, kad Turkija yra labai svarbi ekonomikos ir politikos partnerė Europos Sąjungai. Ir tai septintoji priekyba, gal didį priekybos partnerė, ir, o Turkijai Europos Sąjunga yra trečioji. Europos Sąjunga turi su Turkija muitų sąjungą, bet to Turkija yra šalis kandidatė ir būtent dėl to mūsų dvišaliai santykiai yra tikrai unikalūs. Priekybos santykiams su Turkija labai svarbu vaidmenį vaidina mūsų muitų sąjunga ir sąjunga yra naudinga abiems partneriams. Deja, Turkija negali iki galo įgyvendinti visų muitų sąjungos nuostatų ir dėl to atsiranda problemų ir jau daug metų kai kurių problemų išspręsti neįmanoma. Kita vertus, ES yra įgyvendinusi visas nuostatas. Prieš porą metų kreipėmės į Turkiją, kad ji geriau įgyvendintų visas nuostatas, ypatingai viešųjų pirkimų srityje, bet kol kas rezultatų Turkijoje nematome. Komisija yra pasirengusi ir toliau plėtoti dvišalius santykius su Turkija. Mes ketiname ir toliau kalbėti su Turkija ir padėti iš, išspręsti Turkijai problemas. Techninėme lygmenyje ketiname teikti Turkijai kaip partneriams informaciją dėl dėrybų su prekybos dėrybų su kitomis šalimis. Mes manome, kad reikia muitų sąjungą bei jos poveikį tinkamai įvertinti. Reikia atsižvelgti į jautrumus, į sudėtingasias dalis. Mes esame partneriai ir mes norime, kad laisvosios priekybos susitarimai būtų įgyvendinti ir mes nenorime, kad susitarimas liktų tik deklaracija, norime, kad jis būtų tinkamai įgyvendintas. Laisvosios priekybos sutartys yra labai svarbios dėl to, Aš manau, kad aš darysiu viską, kad galėtų tinkamai ir gerai veikti ES ir Turkijos muitų sąjungą. Deja, Turkija kol kas nenori visiškai gerai įgyvendinti sutartį, tai yra e, muitų sąjungos sutartį ir aš manau, kad parengtas pranešimas galės padėti Turkijai išspręsti kai kurias problemas ir galima bus dėrėtis dėl papirdomų susitarimų, kurie padėtų plėtoti ir gilinti dvišalius priekybinius santykius. Aš asmeniškai tikrai esu už ES ir Turkijos priekybinių santykių plėtojimą. Mes esame susitarę su Turkijos ministru greitų laikų susitikti Ankaroje ir tikimės, kad galėsime pasiekti pažangos ir mes draugiškai galėsime toliau spręsti priekybos problemas. Ačiū. Ačiū komisijos nary, o dabar noriu suteikti žodį frakcijoms tai EPP grupės vardu. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, ponios ir ponai. Europos Sąjunga su, po to Europos Sąjungai Turkija yra labai stipri prekybos partnerė ir Turkija Europos Sąjunga taip pat. Ir Turkija Europos Sąjungai iki šiol yra, e, e, Turkijai Europos Sąjunga iki šiol yra pati didžiausia e, tautų sąjunga, su kuria jinai turi ypač didelės pačias didžiausias priekybos apimtis. Mes žinome, kad Turkija turėtų dar sumažinti savo muitų um, tarifus, pavyzdžiui, žemės ūkio produktams, dar yra tam tikrų e, barjerų um, vykdant lais, lai, laisvam pra, prekių judėjimui, taip pat didelis biurokratijos lygis, jisai, jo mažinimas galėtų taip pat pagerinti abipusę priekybą. Uh, Ir Turkija pastarojų metų vis dėlto padarė tam tikros pažangos, apie tai kalbėjo ir komisijos narys. Tačiau vis tiek e, užsienio investicijos e, didesnė pimtinį pasiektų Turkiją, jeigu būtų susitarta dėl e, intelektinės nuosavybės taik, nuostatų taikymo. Ir jeigu Turkija iš tiesų laikytųsi visų taisyklių šioje srityje. E, įstatymai Turkijoje iki šiol dar nepakankamai veiksmingai gyvendinami. Mes turime raginti Turkiją ir pasirašyti asociacijos um, susitarimo papildomai protokolą, jį tinkamai gyvendinti, reikia pašalinti laisvo prekių judėjimo e, kliūtis, diskutuojant su Turkija E, šiame parlamente ir priekybos komitete e, ir apie Turkiją, kai diskutuojame, diskutuojame labai emocionaliai ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui, kad jam pavyko bendradarbiaujant su visais šešėliniais pranešėjais, e, labai atvirai, nuošindžiai bendradarbiaujant, parengti puikų pranešimą ir suderinti puikų dokumentą, kuriam pritarė ir komitetas. Dėkoju, ponia Kazak. Ačiū, ponė Rovol. Dabar ponė Balsanė, socialistų frakcijos vardu. Dvi minutės, prašau. Grazie, prezidente. Liūnio... Dėkuoju, ponė pirmininkė. ES ir Turkija e, palaiko labai plataus masto priekybos santykius. Muitų sąjungos dėka priekybos apimtis tarp ES ir Turkijos gerokai išaugo. Ir ypač būtina atkreipti dėmesį į Turkijos geopolitinę padėtį, nes būtent dėl jos Turkijai tenka tilto funkcija tarp ES, e, artimųjų rytų, e, tolimųjų rytų bei Kaukazo ir Jodosios jūros regionų. Turkija yra labai dinamiška um, šalis, gyventojai ten jauni, padėtis visai kitokia negu Europoje ir reformom, reformų imamasi su didelė energija. Taigi, sakyčiau, Turkija tikrai būtų uh, papildymas ES ir aš išvelgiu didelį abipusės naudos potencialą, tai turėtume ir susitelkti. Neturėtume tiesiog švaistyti šio potencialo. Aš manau, kad turėtume investuoti šį potencialą. ES yra svarbus Turkijos um, prekybos partneris, tačiau Turkija palaiko ryš, prekybinius ryšius ir su Afrika, tolimai, su rytais ir. ir uh, E, Rusija ir dar nėra laisvos prekybos tarimų, pavyzdžiui, paslaugų srityje ir yra didelių prekybinių barjerų. Turime pašalinti tas kliūtis, tam galėtume pilnai pasinaudoti potencialu. Būtent tai sakoma ir šiandien aptariamame pranešime, dėl kurio bus balsuojama. Taigi yra sritis, kuriuose galima išplėsti šį e, potencialą energetiką, aplinkosauga, energi... E, paslaugą paslaugos ir infrastruktūra. Taigi reikia imtis tolimesnių žingsnių. Todėl aš pritariu pono Kazako, tai yra mūsų pranešėjo nuomonė. Dėkuoju poniai Malzanė ir dabar dvi minutės ponui Rinaldi. Dėkuoju ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas komisarė. Man, lab, mane labai džiugina pono Kazako pranešimas. Jis atkreipė dėmesį tai, kad ES turi puikių priemonių, kurias galėtų panaudoti plėtojant bendrą prekybos politiką su Turkija. Ir reikia įtinkamai vertinti Turkijos geopolitinę padėtį tarp Europos, Rytų ir Kaukazo. Tai yra atkreipiamas dėmesys pranešime. Na ir. ir Juk kažkada senovėje iš tolimų rytų e, į Europą per e, ir Turkiją atvyko naujos politinės jėgos. Ir aš manau, kad per Turkiją reikėtų, pavyzdžiui, išplėsti santykius su Armenija ir norėčiau priminti 11 punktą Kipro kontekste. Tai yra pilnas muitų sąjungos įgyvenimas, be kitako ir santykiuose su Kipru. Ponas Balsani kalbėjo ir apie suklastotas prekes bei intelektualinės navys savybės teisų užtikrinimą tam visiškai pritariu. Taip pat pritariu ir tai tam, kad reikia skatinti skaidresnės viešųjų pirkimų procedūras. Tačiau pritariu ir ponui Kazanį dėl Turkijos vaidment, vaidmens viduržėmio jūros regione. Iki 2011 metų Turkijos ekonomika toliau smerkiai auks ir čia visiškai pritariu pranešiai. Toliau, ponė Franciska kelio. Like Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjai už puikų pranešimą. Aš manau, kad jūsų pranešimas rodo, kokia svarbi Turkija yra ES priekybos partneriai ir kokia svarbi yra Muitų sąjunga. Žinoma, yra problemų ir Turkijoje, ir ES gyvendinant visus susitarimus. Žinoma, pavyzdžiui, darbuotojų teisės reikia sustiprinti. ES turėtų galvoti apie vizų liberalizavimą. Mes e, turėtumėme ne tik tai vairuotojams, pavyzdžiui, sunkvežimių vairuotojams leisti lengviau įvažiuoti ES, bet suteikti galimybę ir visiems žmonėms lengviau įvažiuoti ES. Kita vertus, Turkija, kadangi derasi su mumis, žino, ką tai reiškia, turėtų užtikrinti, kad visos E, nuostatus visiškai įgyvendinos. ES įsipareigojusi ir įgyvendina visas nuostatas ir mes e, nu, sveikinsime Turkiją taps ES nare, kai tik įpatengins visas Kopenhagos kriterijos nuostatas. Dabar ponas Trianta Felydės, guoja vardu. Na, ačiū, ponė pirmininkė referendumas dėl konstitucijos pakeitimo Turkijoje parodė e, tam tikrus rezultatus, kurie yra gana pozityvus, tačiau tai yra tik tai dalis kelio, kurį Turkija dar turi nueiti. E, e, mažumos susilaikė, jos nebalsavo, kadangi jos tikisi savo teisių tolesnio stiprinimo. Taip pat ir darbuotojų teisės, kurios, pagal, kurių turi būti laikomasi pagal tarptautinės darbo organizacijos nuostatas, taip pat turi būti gyvendinamos. Mūsų frakcija pasisako už tai, kad e, e, Turkijos pažanga būtų vertinama ne tik tai pagal priekybos apimtis ir ūkinę pažangą bet ir pagal tam tikras politinius dalykus, nes Europos parlamentas turi e, pareikšti politinį signalą priimdamas savo sprendimą kalbant apie asociacijos sustarimo papildomai pala, e, protokolą, kuris e, turi didelę reikšmę, e, pavyzdžiui, Turkijos e, dėryboms e, dėl stojimo Europos Sąjungą. E, Turkija turėtų nepri, nepažeidinėti tarptautinės teisės nuostatų ir, pavyzdžiui, laikytis jungtinių tautų atitinkamos rezoliucijos, kalbant apie jos santykius su Kipru. Ir, ir Mahostas Famahusta turėtų taip pat turėti galimybę sugrįžti į savo e, gyvenamąją vietą, taigi Turkija turėtų spręsti esminės konflikto punktus e, su Turkija ir e, spręsti būtent savo santykius, santykius su Kipru problemas, kad abi, abejo, abejos tautos suartėtų. Dėkoju, dabar ponas dar. Pranešime yra Turkija apibūdinama kaip šeštoji pagal dydį e, Europoje ekonomika. Bet tai yra šalis, didžiulė šalis Turkija yra 300 tūkstančių kvadratinių mylių, 3,5 3,5 procentų žemės iš tikrųjų yra tik Europoje. Tik Europos Sąjunga sugeba Turkiją vadinti Europos šalimi. Nuo 95 metais iš tikrųjų Europos Sąjunga ir Turkija yra muitų sąjunga. Sakyčiau, tik tai kas lieka gal Andora, gal dar kokia mini šalis lieka ne mūsų sąjungininkė. Turkijos narystė Europos Sąjungoje, e, politinėje sąjungoje yra, turi būti suvokama kaip pasiekmių įvertini, e, įvertinimo galimybė. Tai mes turime pagalvoti, ko tikėtis. Dabar panestasin. Ačiū pirmininkė. Mes turime pranešimą ir pranešimas yra apie ekonominius ir prekybinius santykius su Turkija. Nuo 95 metų, kai pradėjo veikti Muitų sąjunga su turta, tikrai pagerėjo laisvoji priekyba. Laisvoji priekyba yra puikiai mintis, bet e, turėtumėme pašalinti ir biurokratinius trūkdžius ir apskritai prie, barjerus priekybai. Visiškai akivaizdu, kad bendradarbiavimas su Turkija turėtų apsiriboti priekybą, bet reikia nepamiršti ir platesnio Turkijos integravimo į Europos Sąjungą. Japonija, Junktinės valstijos taip pat yra mūsų priekybos partneris, bet tai nereikia, kad, reiškia, kad jos turi tapti Europos Sąjungos narėmis. Turkija norėtų įstoti Europos Sąjungą. Tai viena medalio pusė, kita medalio pusė yra ta, kad Turkija yra mūsų priekybos partnerė, nes turime kol kas Turkiją matyti kaip savo priekybos partnerę. Dabar ome, ponia Oimen Ruiten. Pirmininkė, kaip pranešėja apie Turkiją, aš norėčiau kalbėti ir apie šitą pranešimą ir aš norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti ponui Kazakų už pranešimą. Jis tikrai puikiai padirbė ir labai daug ką padarė. Jis iš tikrųjų pažymėjo, kad daug kas yra padaryta verslui, verslui Europoje ir Turkijoje, bet dar ne viskas baigta, todėl kad daugelės ryčių ne viskas padaryta. E, Turkija e, priekyboje dar yra susidariusi daug techninių barjerų ir ten yra daug biurokratinių trūkdžių. Šitą reikėtų pašalinti, jeigu mes norime reikalauti iš Turkijos, kad jį gyvendintų ES teisyną. Šitą jį turėtų tikrai užtikrinti. Mes puikiai žinome, kad e, piratinės ir, ir suklastotos prekės Turkijoje klesti. Tai, tai yra rimtos problemos. Ir e, tai problemos yra ir Turkijos piliečiams, ir ES piliečiams. Dabar kol, kol yra referendumų patvirtinta, patvirtintas konstitucijos pakeitimas ir tai yra žingsnis į priekį. Dabar energetikos rytyje yra ir susirūpinimą keliančių dalykų, ir gerų dalykų. Pirmininkė, dabar dėl vizų. Aš labai dažnai girdžiu kaip sako, kad Turkijoje į tai žiūrima keliariopai. Norėčiau atkreipti komisijos dėmesį į tai. Turkijai Labai svarbu, kad būtų iki galo gyvendidas papildomas e, asociacijos sutarties protokolas. Ir jeigu šitai būtų pasiekta, jeigu protokolas būtų ratifikuotas, dinktų trūkdžiai ir galima būtų daug lengviau plėtoti priekybos ir kitokius santykius su Turkija. Priekybai tai būtų labai naudinga apskritai, o Turkija ir ES nebejotinai taip pat. Apskritai visi politiniai klausimai ir atsakymai tuos klausimus, žinoma, mes jų lauksime iš užsienio reikalų komiteto. Ponas Auni dabar. Pone pirmininkė, mėlyje kolegos, pirmiausia, norėčiau pateikti bendro pobūdžio pastabą apie pranešimą santykiai su jis susijęs su santykiai su Turkija. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus, kurie puikiai parengė šį pranešimą. Jis vis dėlto yra dviejopas, ne vienareikšmiškas ir tai atspindi ir mūsų santykius su šia šalimi. Vienas esminis klausimas, e, kuris yra beveik nematomas, susijęs su uh, santyki, e, ekonominiais santykiais su Turkija. E, kalba apie tai, ar mes pasisakome už ar prieš Turkijos įstojimą Europos Sąjungą. Turkija nėra šiaip kažkokia kandidatuojanti valstybė, su kuria reikia palaikyti santykius. E, atsiprašau, ne šiaip bet kokia e, valstybė, bet tai yra valstybė, kuri nori įstoti Europos Sąjungą ir ji turi įgyvendinti tam tikras nuostatas, tam, tikras, tam tikrus įsipareigojimus. Šis e, pranešimas e, e, taip pat apibrėžia ir strategiją, ES strategiją šios šalies atžvilgiu. Ar mes norime privilegijuotos partnerystės su Turkija, ar jos pilna teisės narystės ES. Norėčiau pasakyti štai ką. Turime būti atsargus ir neiš, nepasiūsti prieštaringų signalų, kadangi E, tai būtų klaidingai suprasta kaip e, mūsų atsi, atsiribojimas nuo Turkijos, mūsų atitolimas nuo šios šalies. Mes turime padėti Turkijai imtis reformų jas įgyvendinti iš esmės, tačiau mes taip pat savo ruoštų turime rodyti pozityvius ženklus ir e, skatinti Turkiją tą daryti. Prieš keletą dienų padarėme tai, Turkija padarė tai, ko reikalavo ES. Tai yra E, savo įstatymus e, e, jinai taiko lygiai taip pat lygiavertiškai ir savo nuostatas ir taisyklės, teisinės taisyklės taiko taip kaip ir Europos Sąjunga. Mes neturėtume vis dėlto užmiršti Turkijos pagrindinio tikslo, jos įstojimo į Europos Sąjungą. Ačiū. Dar viena žydroji kortelė. Prašau, galite klausti. Uh, Ar kalbėtojas pagalvojo kada nors, kad pakeistoji konstitucija, apie kurią jūs kalbate, taip pat mm, su, suduoda labai blogą smūgį e, ne, nepriklausomai tai nepriklausomiems teismams. Taip, Reforma visuomet yra sudėtingas dalykas. Armija dabar netokia reikšminga, sugrįžta demokratija ir tai yra svarbus signalas ES. Žinoma, visada galime rasti mm, abejotinų dalykų, e, trūkumų, tačiau tai yra žingsnis į priekį ir aš esu optimistiškas žmogus. Viskas, ką daro Turkija, eina teisinga linkme ir mes matome, kad ji taip juda link narystės ES. Dėkuoju, ponė Jatemeki. Haluan onnitella raportoija. Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją. Jis parengė puikų pranešimą. Ir priešingai nei prieš mane kalbėjusiasis kolega, noriu pasakyti, kad Turkija dar turi labai daug padaryti, ypač kalbant apie priekybos ir ekonomikos klausimus. Apie tai kalbama ir pranešime. Būtent apie tai mes čia kalbame, o ne apie tokius dalykus kaip Turkijos stojimas į ES. Taigi neturėtume painioti šių dalykų. Čia kalbame apie, e, diskutuojame dėl šio pranešimo ir norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą darbą. 96 metais buvo sukurta Muitų sąjunga, Tai buvo ženklas, jog Europos rinkos atsiveria ir labai svarbus žingsnis e, Turkijai artinantis prie Europos Sąjungos. Žinoma, vis dar yra problemų, kurių iškyla muitų sąjungai. Turkija dažnai reikalauja papildomų licenzijų ir leidimų, kurie apriboja ES prekių prieigą prie Turkijos rinkos, apie tai būtina kalbėti ir ateityje. E, pranešėjas kalbėjo ir apie klastojamas prekes, čia taip pat labai daug dar reikia nuveikti. Didelė problema Turkijai yra ir šešėlinė ekonomika. Manoma, kad 50, nuo 50 iki 70 procentų visos Turkijos e, e, ekonomikos sudaro būtent šešėlinė ekonomika. Ir tai be abejo kenkia ir abipusiems ekonomikos e, santykiams tarp, Rusijos ir, tarp Turkijos ir ES. Šie santykiai turi būti ir toliau plėtojami ir mes turime labai įdėmiai juos žiūrėti, juos vertinti. ES, ES reikia Turkijos, o Turkijai reikia ES. Dėkoju. Ačiū, ponė Cavela. Vieną minutę. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją dėl jo objektivaus pranešimo ir norėčiau pasidalinti dviem realistiniam pastabom dėl šio klausimo. Pirmiausia, dėl 26 pastraipos, ten kalbama apie aprūpinimą energiją. Na, galbūt parlamentas ir komisija, tiesą sakant, pervertino e, Turkijos svarbą aprūpinimo energiją srityje, nes Turkija pati negamina energijos. Turkija tiesiog yra tranzito šalis e, energijos tiekimui. Na, Čia aš neižvelgiu kažkokių rimtų problemų, tiesą sakant, yra ir kitų tinklų, per kuriuos galėtume transportuoti energiją. Turėtume būti realistais ir pripažinti, kad energetikos srityje egzistuoja kiti svarbus projektai - Nabuko ir taip toliau, bet jie, tiesą sakant, yra tik popierė planai. Na, o pati Turkija mums netiekia energijos bet kita vertus Turkijos pramonė milžiniška ir energijos poreikis taip pat labai didelis. Antra pastaba yra štai kokia, mes juk čia kalbame apie priekybą ir negalime kalbėti apie priekybinių santykių išplėtimą, kai Turkijoje ir toliau um, klesti priekyba suklastotais europiniais produktais, prekiamis. Na, tiesą sakant, ne, neretai tos suklastotos prekės nėra prastos, bet tai nekeičia paties fakto, kad jos yra suklastotos. Taigi turime užkirsti kelią tam, kad iš Anatolijos Europą būtų importuojamos šios prekės. Turime sumažinti dėl to atsirandančią žalą Europos rinkoms. Toliau ponas Papastamkos, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, mes pripažįstame, kad priekybiniai santykiai tarp Turkijos ir ES yra labai svarbus. EPP frakcija elgesi atsakingai. Na ir mes pasirūpiname, kad pranešimo tekstas būtų labiau suderintas lyginant su ankstesnės redakcijos uh, tekstu norime, kad Turkija vykdytų visus įpareigojimus, kurie išplaukia iš asociacijos tarimo papildomo protokolo. Tai yra, kad nebūtų diskriminuojamos valstybės narės. Ir norėčiau beje priminti, kad jeigu Turkija nevykdys tų įsipareigojimų pagal protokolą, tai tai atsilieps uh, ir dėryboms dėl stojimo. Ir čia pritariu ir kitiems prieš mane kalbėjusiems kolegoms, kurie minėjo, kad Turkija yra ta šalis, kurioje gaminama daug prekių klastočių. Taigi, Tokiu būdu Turkija nesilaiko intelektinės nusavybės apsaugos nuostatų. Na ir kai kalbame apie bendrą uh, prekybos politiką, tai turime pasirūpinti, kad būtų užtikrinta atitinkamų teisų apsauga, pavyzdžiui, būtų laikomas demokratinių teisų, jungtinių tautų rezoliucijų nuostatų. Na ir taip pat, kad tai būtų daroma ir e, santykiuose su trečiomis šalimis. Turime prisiminti Lisabono sutarties nuostatas ir nepamiršti, kad ne ES sudarinasi su Turkija dėl jos taimo priešingai, Turkijos ES. Ir todėl Turkija privalo teikti įrodymus, kad ji vykdo įsipareigomus. Dėkuoju. Vieną minutę ponui Kūtas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turkija yra septinta pagal svarbą prekybos partnerė ES ir vienintelė šalis kandidatė, kuris su ES jau yra sudariusi muitų sąjungą. Jau senai su Turkija palaikomi privilegijuotus partnerystės santykiai, įskaitant prekybos ir ekonominius santykius. Taigi abu, abu partneriai turi kartu kartu e, šalinti problemas, ypač susijusios su laisvos prekybos tarimais su trečiosiomis šalimis. Mūtų sąjunga turi būti stiprinama, be kita ko įtraukiant į ją prekybą žemės ūkio produktais bei paslaugomis. Taip pat turi būti palengvintas vizų režimas ir tokiu būdu Turkijos piliečiai galėtų lengviau atvykti į ES. Mums reikia palengvinti priekybinius santykius ir ES turi siūsti Turkijai labai labai aišku signalą. Be kita ko, kad e, Turkija privalo laikytis pagrindinių teisų. Toliau ponas Paška vienamte. Turecko je jedna z krajín, ktorá už dlhší čas rokuje o pristúpení. Turkija yra viena iš tų šalių, kuri darasi dėl stojimo sutarties jau kurį laiką ir dėrybos yra sudėtingus dėl to, kad skiriasi kultūra ir įpročiai. Verslo partnerystė gali padėti. Turkijos piliečiai ir Turkijos verslo bendruomenė gali rasti ryšių su ES ir tai būtų naudinga abiems pusėms. Taip galima toliau plėtoti abipusį pasitikėjimą ir draugystę. Galėsime kalbėti atvirai su savo draugais turkais. Kita vertus, galėsime kalbėti ir apie tai, kas mums kelia susirūpinimą. Mes galėsime jiem paaiškinti, kad esame susirūpinę dėl to, kad į ES važiuoja iš Turkijos padirbtos prekės kad patentų teisė yra pažeidžiama ir apskritai nesilaikoma intelektinės nusavybės įstatymų. Muitų sąjunga yra ne ta vieta, kur galima rodyti savo išmonę, bet tam, kad, ga, kad galima būtų priekiauti be nereikalingų priekybos barjerų civilizuotai. Ponas Valensat. Pirmininkė, ponios ir ponai. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui Kazakui už gerus ketinimus ir už pastangas parengtas objektivus pranešimas apie santykius su Turkija. E, labai sudėtinga kalbėti apie neigiamus dalykus, bet jų yra. Dėl to aš ir sveikinu pranešimą. Turkija turi ir toliau prieartėti prie ES teisės ir priekybos teisės aktų. Yra diskriminuojami užsienio investuotojai, todėl kad teikiama pirmenybė Turkijos veikėjams. Ir žinoma, kad sudėtinga ir, todėl, ir bendradarbiavimui nėra tai gerai. Da, mes, žinoma, norime ir toliau bendradarbiauti ir aš tikiu, kad Turkija galiausiai sėkmingai e, žengs e, narystės keliu ir įgyvendys visus reikalavimus. Dabar ponia Bizoto. Dabar dėl ekonomikos turiu pasakyti, kad ES naudinga bendrauti su greitai augančia kaiminė Turkija. ES politika trečiųjų šalių atžvilgių yra tokia, kad atsižvelgiama ir į humanitarinę pusę. Mes turime įgyvendinti tokią nuostatą ir Turkijos atžvilgių. Deja, turiu pasakyti, kad Turkija yra islamiška šalis ir moterų padėtis Turkijoje negerėja, o kaip tik blogėja. Ne viena moteris 2009 metais žuvo dėl smurto namuose. Vienas dalykas yra aiškus, būtent mes turime išreikšti susirūpinimą dėl politinių Turkijos vadovų tai, ko nori pasiekti Turkija arabų pasaulyje. Turkijo, turime susirūpinti ir Turkijos ryšiai su Hamasu ir kitais islamiškais judėjimais. Mes negalime taip lengvai atsiverti Turkijai. Dabar ponė Kjostinger, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. ES ir Turkija palaiko labai gerus ekonominius santykius ir labai svarbu ir toliau plėtoti ir plėsti e, priekybos apimti su Turkija. Turint tai omenyje, aš sveikinu e, šį pranešimą, kuriame yra aptariami e, priekybos santykiai tarp šių dviejų šalių, nors kai kurie jo aspektai yra ir nelabai pozityvus. Pavyzdžiui, piratinės prekes arba pribojimai farm, farm, produ, farmakologiniams produktams. E, tuos dalykus dar būtina apsvarstyti. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į protekcionistinės Turkijos priemonės e, priekybos su e, žemės ūkio produktais rytyje. Daugiau kaip 26 procentai gyventojų e, dirba būtent šioje, šiame sektoriuje Turkijoje ir tai yra labai reikšmingas sektorius. Todėl reikėtų ypač didelį dėmesį skirti būtent toms e, nuostatoms susijusiams su priekybos su Turkija santykiais, kad e, bet, kokios, bet kokie pribojimai ir barjerai būtų panaikinti kiek įmanoma greičiau. ES, e, palaikydama Turkiją su ES santykius, prekybinius santykius, neturėtų e, taikyti jokių diskriminuojančių, ES e, gamintojus diskriminuojančių nuostatų. Dėkoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra, ponė Jeslovec. Dėkuoju, panie Przewodniczący. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Na, mūsų santykiai tarp ES ir Turkijos muitų srityje yra 15 metų senumo, tie metai pilni ir sėkmių, ir nesėkmių. Na ir dabar jau turime muitų sąjungą. Kaip parodė pono Kazako pranešimas, ši sąjunga kol kas dar nėra pilnai gyvendinta. Na ir priežasčių tam reikia ieškoti abiejose pusėse. Na, Turkijos vaidmuo regionės, mums svarbiame regione vis didėja ir be šio regiono negalėtume užtikrinti įvairaus dujų tiekimo į ES šaltinių. E, be to Turkija atlieka stabilizuojantį vaidmenį šiame regione, todėl tai atitinka ir mūsų interesą gilinti ir stiprinti šios e, santykius. Ir jeigu mes neskirsime pakankamai dėmesio mūsų prekybos santykiams su Turkija, tai mes prarasime e, Turkiją, kaip praradome Afrikos valstybės. E, Turkijos visuomonė gan atsainiai žiūri į narystės ES perspektyvą ir galbūt pilnai gyvendintas muitų sąjunga galėtų puikiai priemonę mūsų santykiams stiprinti. Dėkoju. Dabar žodis ponui Pasku, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos stiprina santykius su Turkija ir tai yra politiškai svarbu. Tačiau nežiūrint to, kad pripažįstame šį faktą, ES vis labiau sudėti sudėtingiau išvengti uh, ž, įspūdžio, kad su Turkija žaidi, žaidžiamas žaidimas, kuris mirksis, mirk, mirksis pirmas. Na, mes tikimės, kad priekybos dėrybų santykiuose tikimės, kad Turkija pirmą tai padarys, nežiūrint priekybos santykių ir dėrybų sudėtingumo. Tačiau kitas gera žinia tai, kad e, Turkija vis labiau nusivylė ES, nežiūrint to, kad Turkija yra svarbi priekybos santykių santykių partnerė, dabar kiti partneriai, JAF, Rusija, kitos regiono valstybės tarsi mūsų ima lenktis. Todėl santykiai su Ru, Turkija neturėtų e, nuvesti mus nuo diskusijos, ar reikia leisti Turkijai stoti Europos Sąjungoje ar ne, atsižvelgiant į Turkijos tarptautinę padėtį. Dabar žodis ponui Rosi. mes suprant, ne, neturėtumėme leisti, kad toliau būtų liberalizuojama priekyba su Turkija, ypatingai žemės ūkio produktais, dėl to, kad Turkijos produktų kaina yra labai maža. Jeigu atversime visiškai e, savo rinką, tai aišku, kad bus neteisinga. Um, e, e, Turkijos pasirengimas įstoti Europos Sąjungą yra kitas dalykas, todėl kad jie stengiasi prisiderinti prie Europos Sąjungos, bet kol kas aš manau, kad jų visos sistemos labai atsilieka nuo mūsų. Ir dar vienas dalykas - religijos laisvė nėra užtikrinta būti krikščionėmi. Yra baisus dalykas Turkija net sostinėje, argi tai normalu. E, o jau kaimo vietovėse iš tikrųjų labai daug prietarų ir panašių dalykų. Todėl nežinau, ar mes turėtume taip lengvai siūlyti tokius teigiamus santykius Turkijai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes šiandieną kalbame apie veikiančius prekybos santykius su Turkija, apie muitų sąjungos gilimą. Na ir tai yra Turkijos artėjimo prie ES procesas, jo dalis. Na ir manau, kad tiesą sakant, tai turėtų atvesti Turkiją link narystės ES. Na, šios narystės kritikai nuolatos kalba, kalba apie privilegijuotą partnerystę, kuri turėtų būti alternatyva narystai. Na, tiesą sakant, per Muitų sąjungą Turkija jau turi tokią privilegijuotą partnerystę kuri, tiesą sakant, turi būti nusipelnyta kitose srityse, pavyzdžiui, politinės srityje. Na ir, pavyzdžiui, reikia nepamiršti, kad Turkija nepripažino Armenijos genocido kaip fakto, nepripažįsta Kipro ir toliau diskriminuojamas kaip kurios valstybės narės. Taigi visą tai rodo, kad pagerinus prekybos santykius dar nepasiekta didesnis Turkijos europietiškumas. Dėkoju. Toliau žodis poniai Basesko. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į rugsėjo 12 dieną įvykusio konstitucinio referendo teigiamus aspektus. Tai rodo, jog Turkija žengia demokratijos keliu. Tai yra vienintelė mums primtina politinė sistema. Šiame pranešime dar sėki atkreipiamas dėmesys į tai, kad būtina harmonizuoti priekybos politiką tarp ES ir Turkijos. Reikia vykdyti priemonės, kurios mažintų techninės kliūtis priekybinėse santykiuose. Tai atvertų Turkijos kelią narystį. E, ši šalis parodė gebėjimą reformuotis. Ir, nor, ir dabar, pavyzdžiui, užsienio priekybos apimtis išaugo dvigubai ir manoma, kad toliau apimtis auks 7 procentais kasmet. Taigi, santykiai tarp ES ir Turkijos priekybos rytyje labai pagilėjo, tai svarbiausias partneris Balkanuose ir dvišalių uh, santykių priekybos apimtis siekia virš 7 milijardų eurų per metus. Taip pat su Turkija vykdomi svarbus energetiniai infrastruktūros projektai, pavyzdžiui, Nabuko. Na ir galiausiai ponia Papadapūlo. Pone pirmininkė, Na, Turkija turi naudos iš ilgalaikių santykių su ES, priekybinių santykių, tačiau reikia nedelsiant spręsti problemas susijusias su Mūtų sąjunga. Taip pat Turkijos prekybos politika turėtų neapsiriboti regioninė prekyba, taip pat reikia užtikrinti vairias teisės mažamų moterų ir taip toliau. Moteris turėtų būti geriau integruotas į darbo rinką, turėtų būti formuojama Turkijoje geresnė užimtumo politika ir svarbiausia turi būti taikomos e, asociacijos susitarimo e, papildomo protokolo nuostatos. Taip pat turėtų būti atvert atverti oro uostai ir uostai uh, e, flotilėms iš uh, Kipro. Dėkoju. Na, dabar komoca, ponas Komocakos. Paskutinysis mūsų diskusijose. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Kasakui už puikų objektyvų pranešimą. Priekybiniai santykiai tarp Turkijos ir ES yra ypač svarbus, todėl reikėtų juos traktuoti atsargiai ir turėtume atkreipti dėmesį į tuos dalykus, kuriuos dar galima būtų tobulinti. Jų, pavyzdžiui, yra du, mano manimu. Na, nuolat kalbame apie tai, kiek Turkija yra su europietiškiais ar ne. Mes Turkiją laikome Europinė valstybė ir manome, kad ateityje kada nors įtaps Europos šeimos nare. Tačiau jeigu pažiūrėsime į prekių klastojimą, į nepakankamą intelektinės. E, E, nusavybės teisė apsauga tai yra veikiau azietiška nei Europinė valstybė. Kitas dalykas yra um, muitų sąjunga. Tai yra Europinės integracijos procesų šerdis, todėl neprimtina, jei kandidatė šalis nepilnai gyvendina šią muitų sąjungą. Ir taip pat neprimtina tai, kad e, šios mūtų sąjungos kontekste jie atsisako palaikyti santykius su konkrečia šalimi, tai yra Kipru. Dabar dvi minutės kalbės komisijos atstovas, prašau. President, uh... Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad visiškai aišku iš pasisakymų, kad e, dauguma pritarė pranešimui, o aš norėčiau tarti keletą žodžių uh, apie problemas, e, kurios iškyla įgyvendinant laisvosios priekybos sutartį. Ir norėčiau pakalbėti apie vizų klausimą ir apie intelektinių nesnusavybės teisų įgyvendinimą. Pirmiausia, apie intelektinės nusavybės teisės. Ne vieną kartą buvo paminėta, kad Turkijoje yra gaminamos padirbtos piratinės prekės ir komisija ir toliau reikalaus iš Turkijos e, baigti šitokią praktiką. Turkija visai neseniai, bet vis dėlto sutiko įsteigti darbo grupę, kuris spręstų intelektinės nusavybės klausimus. Aš manau, kad tai jau yra žingsnis į priekį. Aš tikiuosi, kad ši darbo grupė padės spręsti labai svarbius klausimus. Toliau. Dėl Turkijos problemų įgyvendinant laisvosios priekybos sutartis. Turkija daugelį metų kalbėjo apie tai, kad sunku Turkijai sudaryti laisvosios priekybos sutartis su ES šalimis. Kita vertus turiu pasakyti, kad galimybės yra labai ribotos. Komisijos tarnyba kreipėsi į Turkiją, kad ji pateiktų duomenų, e, kurie pasakytų, kokią neigiamą įtaką daro ES valstybių nepasirašymas laisvosios priekybos sutarties, bet Turkija iš savo pusės tokių duomenų nepateikė. Mes manome, kad Turkija turėtų pradėti dėrybas dėl laisvosios priekybos sutarties su savo priekybos partneriais. Ir tada galima būtų žiūrėti, ar įmanoma įgyvendinti tos susitarimus ir iš tikrųjų e, komisija yra pasirengusi pakviesti Turkiją e, dėryboms dėl laisvosios priekybos sutarties, bet tai jau reiškia įgyvendinimo svarstymą. Taip pat mes manome, kad reikia supaprastinti žmonių mobilumą tarp Turkijos ir ES, ypač atsižvelgianti naująjį ES vizų kodeksą. Komisija taip pat pabrėžia, jog yra įsipareigojusi e, toliau kalbėti apie mobilumą ir esant sąlygoms uždegti žalę šviesą. E, bet Turkija turi patenkinti reikalavimus. Ačiū. Dėkoju. Ir dabar vodis dviem minutėm, ponai pranešė ponui Kazakui. Pone pirmininkė, gerbėmi kolegos, Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, o taip pat ir komisarui Degukto už tas teigiamas įsakytas pastabas, už tai, kad atkreipėte dėmesį į naudingus aspektus ir apskritai, kad išsakėte nuomonę dėl ES ir Turkijos priekybinių santykių. Manau, kad Diskusijos parodė, jog priekybiniai santykiai yra svarbus tiek ES, tiek ir Turkijoje ekonominių, politinių ir kitokiais požiūriais. Ir nėra jokių bijonių, kad šios santykius reikia stiprinti ir gilinti. Kai kurie kolegos kėlė klausimus. Pavyzdžiui, ar šių priekybinių santykių gerėjimas priklausys nuo narystės perspektyvos. Uh, Na, galiu atsakyti, kad e, pa, kuo gilesni bus priekybiniai santykiai, tuo tai turės teigiamesnį poveikį tolimesniai dėrybų dėl narystės eigai, kuri tikriausiai bus sėkmingai užbaigta. Na, dar lieka daug darbo, kad Turkija e, pilnai pripažintų ES svarbes nuostatas, tačiau manau, kad dėrybose abi e, pusės turėtų būti nusiteikusios atvirai ir konstruktyviai. Dėkoju dar sėki visiems, kurie dalyvavo šiuose diskusijose ir manau, kad visos tos problemos, kurios šiandieną buvo tik tais trumpai paliestos, bus toliau nagrinėjamos komisijoje. Na ir kadangi e, Mūtų sąjungos kontekste turime e, konsultacijų mechanizmą, tai nebejoju, kad vadovaujantis nauja dvasia bus ieškoma sprendimų visoms problemoms. Dėkoju, diskusijos baigtos, 12 val. rytoj balsuosime dėl šio pranešimo. Mėlyjei kolegos, kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra Ester Dela.